propose que nous commencions nos travaux. En l'absence du président. Manau, kad galime pradėti darbą. Pono Landas nėra šiandieną, todėl aš pirmininkausiu. Ir pirmiausia, norėčiau pasiūlyti patvirtinti mūsų darbo tvarkę, kurioje padaryti trys pakeitimai. Penktas klausimas dėl papildomo protokolo sudarimo susijusio su Šiaurės rytų Atlanto vandenyno pakraščių ir vandenų apsaugos nuo trašos bendradarbiavimo susitarimo. Šį reikalą turėjo pristatyti ponia Anna Rosbach, bet tai bus perkelta į prie 17 punkto. Toliau, aštuntas – energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos bendrijoje. Šis punktas perkeliamas į mūsų kito posėdžio darbo tvarkę dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo. Ir galiausiai 14 darbo tvarkės projekto punktas dėl dujų tiekimo saugumo. Taigi 14 punktas tampa 13, o 13 14. Ir dabar noriu paklausti, ar jūs pritarėte tokiems darbo tvarkės projekto pakeitimams. Jeigu niekas neprieštarauja, tada tvirtiname darbo tvarkę. Toliau, vertimo režimas. Šiandieną jūs girdėsite vertimą į visas kalbas, išskyrus estų ir latvų. Trečia, norėčiau paskelbti, kad penktadienį gruodžio trečią dieną dešimtą, ne pirmininkė atsiprašau, ketvirtadienį dešimtą valandą ryto vyks konferencija spaudos konferencija, pono Makartnį, ponios Ašpring dėl globalinio klimato atšilimo ir maisto produktų sektoriaus politikos. Taigi, spaudos konferencija vyks nuo 10 iki 12.30 ir visi esate kviečiami, kas pagėdaujate joje dalyvauti. Toliau noriu paprašyti, kad patvirtintumėte mūsų ankstesnio posėdžio protokolus. Tai yra 9 metų spalio 5-6, spalio 19 ir lapkričio 3-5 dienos. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra keitimasis nuomonėmis su Filipu Löve, generaliniu konkurencijos generaliniu direktorato direktoriumi, jisai sėdi greta manęs. Ir mes kalbėsime apie konkurenciją farmacijos pramonėje sektorija ir kas vyksta tame sektorija. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį generaliniam direktoriui, o po to, kaip jau įprasta, vyks pasikeitimas nuomonėmis ir diskusija. Ačiū, ponia pirmininkė, labai esu dėkingas, kad pakvietėte mane į šios dienos posėdį, kad galėtume aptarti uh, komisijos farmacijos sektoriaus tyrimo rezultatus ir ataskaitos sant ataskaitą. Kaip jūs žinote, šiuo atveju komisija vadovaujasi esminiu tikslu būtent užtikrinti prieigą prie naujausių vaistų ir užtikrinti, kad jų kaina būtų tokia, jog pacientai galėtų nupirkti vaistus. Taigi įsivaizduojate, kad tikslas ambicingas, kartu dirbame su sveikatos apsaugos ir įmonių generaliniais direktoratais. Mes iš savo pusės taip pat atsižvelgiame ir prisidedame prie diskusijos apie teisėkuros iniciatyvas, kurias rodo komisija farmacijos sektoriuje. Nebejotinai, kad atlikto tyrimo rezultatai padės komisijai pasiekti savo farmacijos sektoriuje vykdomos politikos tikslų. Pirmiausiai, norėčiau pasakyti keletą žodžių, apie ką apskritai kalbame, kokie yra pagrindiniai iššūkiai susiję su konkurencija ir taip pat ko sieksime ateityje. Ir didžiausią dėmesį skirsiu generinių vaistų įmonių ir vaistų atsiradimo servitepio ryšį. Kaip jūs tikriausiai žinote, kiekvienas ES sargantis asmuo pacientas per metus išleidžia vaistams apie 430 eurų. Ir ši suma kasmet didėja, maždaug 10 procentų Europos BVP sudaro farmacijos pramonės produkcija. Ir nebejotinai visi mes žinome, tai vieša paslaptis, kad farmacijos sektorius daro pakankamą spaudimą. Todėl yra labai būtina sveikatos apsaugos sistemoms taupiai naudoti lėšas, kompensuojant vaistus, skatinti naujų vaistų kūrimą, ypač tada, kai tai yra svarbu kainos mažinimo požiūrių, bet to reikalinga užtikrinti, kad pakankamai didelis procentas į farmacijos sektorių investuojamų lėšų yra rizikingos investicijos, todėl būtina, kad rinkoje atsirastų paklausos produktai. Svarbiausias dalykas kurį mes kreipiame dėmesį, tai yra generinių įmonių vaistai, kurie turi būti veiksmingi, saugus, bet pigesni daug nei patentiniai vaistai. Paprastai jūs žinote, kad pasibaigus patentinių vaistų patento galiojimui, vaistas parduodamas laisvai visoje rinkoje, tada kainos krenta. Bet generiniai vaistai Jų kūrimas užtikrina trijų tikslų pasiekimą. Pirmiausia, tai žemesnės kainas, prieinamumą, nes pavyzdžiui, pasibaigus patentui po trijų metų to vaisto suvartojimas išauga beveik 60 procentų. Be to, trečias dalykas tai yra nauji vaistai, kuriuos reikalinga sukurti tam, kad būtų galima užtikrinti pažangą. Taigi, mūsų tyrimas parodė, kad apskritai generinių vaistų pradinė kaina rinkoje yra 25 procentais mažesnė už patentinių vaistų kainą. O tai reiškia labai didelės sutaupytų lėšų sumas kiekvienos sveikatos apsaugos sistemos atveju. Mes panalizavome šitą dalyką, pažiūrėjome, kaip greitai generiniai vaistai atsiduria rinkoje ir pamatome, kad egzistuoja tam tikras vilkinimo laikotarpis, nes paprastai maždaug vidutiniškai trunka 8 mėnesius, kol vaist, generinis vaistas atsiranda rinkoje. Iš vienos pusės 8 mėnesiai atrodo tarsi neženklus laikas, nes netoks jau ilgas, bet bet kuriuo atveju vėlavimas šioje srityje gali turėti ir neigiamų pasiekmių, juo labiau, kad yra ir Kitas aspektas pastaraisiais metais apsaugos neteko keletas labai populiarių vaistų, taip vadinamieji blockbuster medicines. Ir jeigu jais būtų pradėta prekiauti iš karto pasibaigus patentui, tai jų apyvarta e, mūsų skaičiavimais būtų 30 procentų didesnė. Taigi kyla klausimas, kodėl tiek ilgai trunka, kol vaistas patenka į rinką po patento galiojimo pasibaigimo. Mes atlikdami tyrimą dėmesį sutelkėme į vieną tokį aspektą, dėl kurio atsiranda vėlavimo momentas, tai yra įmonių elgesys. Nes šis aspektas yra susijęs ir su konkurencija. Kitaip sakant, klausimas toks, ar įmonas elgesi uh, nepažeisdamos konkurencijos. Ir jeigu jos pažeidžia konkurenciją, ar nereikėtų įsikišti konkurencijos institucijoms, konkurenciją kontroliuojančioms institucijoms. Bet nereikia pamiršti, kad farmacijos įmonės veikia labai teisinių požiūrių sudėtingomis sąlygomis ir labai svarbu, kad mūsų rekomendacijos būtų tikslios dėl tolesnio reguliavimo. Analizuodami įmonių elkseną, mes pamatėme, kad įmonės naudojasi įvairiausiomis priemonėmis, kad būtų užkers. Ir aš sakau priemonės, nes ne mes išradome šį terminą. Mūsų tyrimo metu, kai lankėmėse įmonėse ir kalbėjome apie mums rūpimus tyrimo klausimus, jos pačios pavartojo tokį dalyką kaip priemonių paketas, toolbox. Todėl mes laikomės to termino. Taigi įmonės naudoja įvairiausias priemonas, kad užkirstų kelią populiarių vaistų paplitimui rinkoje. Nebejotinai tai reiškia, kad sudaromos tam tikros ir strategijos. Labai dažnai yra stengiamasi maksimaliai išnaudoti patentų galimybę ir vienas iš dalykų tai yra patentų grupės arba patentų tankumynai. Per šią priemoną galima užtikrinti ilgesnį vaisto apsaugos laiką, nes dabartiniu metu tokių patentinių tankum, patentų tankumynų ar patentų grupių a, analizuojama labai daug ir dėl to atsiranda vėlavimo procentas. Kitas dalykas, kad patentų įdėgymas yra teisėtas dalykas ir taip pat bilinėjimasis, bet bilinėjimasis visada kelia problemų mažiau pajėgiems konkurentams. Ir labai dažnai teismuose bylos analizuojamos ne iš esmės, o tik tai tam pradedama byla vienos ar kitos farmacijos įmonės, kad būtų užkirstas kelias generinių vaistų patekimui į rinkai. Bent jau dviem trešdaliais atveju tikrai taip vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė yra 2,5 metų. Taigi įsivaizduojate, kad visa tai sudaro bendrą vėlavimo grandiną. Ir tai taip pat reiškia tam tikras išlaidas. Mes taip pat nustatėme, kad nuo 2000 iki 2008 metų vaistų kuriejai ir generinių vaistų įmonė sudarė uh, taikių būdų susitarimą dėl 2000 ginčių dėl vaistų. Ir tai reiškia, kad faktiškai sudaromos tokios slapto, tokie užslėpto pobūdžio susitarimai tam, kad nesirastų generiniai vaistai. Visas visai šie aspektai gali būti išreikšti ir piniginėmis milijardais eurų sumomis. Beje, ir Junktinės Amerikos valstijose kovos su monopolija institucija taip pat analizavo vėlavimo, <clears throat> generinių vaistų atsiradimo rinkoje vėlavimo aspektą Bet kiekvieną kartą įrodinėjimo našta teismo atveju tenka pačioms įmonėms, kurios turi įrodyti, kad jos neima jokių pinigų, kad būtų sudarytos tam tikros kliūtis. Vaistus sukūrenčios įmonės labai dažnai pradeda veikti rinkoje dar prieš gaudamos leidimą prekiauti rinkoje tais vaistais. Labai dažnai e, patentinius vaistus kūrenčios įmonas ginčia generinių vaistų veiksmingumą, saugumą, veikliųjų medžiagų patikimumą ir paduoda atitinkamai į teismą ieškinius dėl leidimo prekiauti rinkoje generiniais vaistais. Taigi problemų, kaip matote, yra pakankamai daug ir kad būtų galima jas spręsti, reikalinga stiprinti konkurenciją reglamentuojančią teisinę bazę. Tokios išvados priejome ne tik mes Europoje, bet taip pat ir kitose šalise. Be to, konsultuodamėsi su savo kolegomis, mes apibrėžėme tris rytis, kuriuose visai būtų naudinga imtis teisėjų kūros iniciatyvos. Ir turiu iš karto pasakyti, kad šiame procese Europos parlamentas turės suvaidinti rimtą vaidmenį. Taigi, pirmiausia, tai teisėkuros iniciatyvos susijusios su leidimais preikiauti rinkoje. Kalbant apie teisėkuros iniciatyvas, mes jau ėmėmės tam tikro darbo ir dabar tikriname kaip yra sprendžiami taikių būdų ginčiai dėl patentų, konkrečiai sąsojoje su viena patentinius vaistus gaminančia Prancūzijos įmona. Labai glaudžiai bendradarbiaujame su valstybių narių konkurencijos tarnybomis, analizuodami panašius atvejus. Bet turėsime žengti ir toliau, teikti politinės rekomendacijas, kurios bus e, pateiktos galutinėje ataskaitoje, bet norėčiau dar kartą pakartoti, kas mūsų galva svarbiausia. Pirmiausia, reikalingas bendrijos patentas ir specializuota patentinių bylų nagrinėjimo sistema, patentų jurisdikcija. Visiškai ramiai galima pasakyti, kad vienai par kitaip visi farmacijos sektoriaus veikėjai yra susiję su konkurencijos bylomis ir labai dažnai teismai skirtingose valstybėse narėse dėl to paties klausimo priima tarpusą vienas kitam prieštaraujančius sprendimus. Todėl praktiškai teisinės vienovės sprendimų požiūrių nėra, bet advokatams yra sumokama maždaug 420 milijonų eurų suma. Kai kalbame apie leidimą prekiauti rinkoje vienais ar kitais vaistais, tai šioje srityje turime pasakyti, kad dabartinės taisyklės yra įgyvendinamos tinkamai, bet reikalinga stiprinti konkurencinių tarnybų įgaliojimus kad būtų įmanoma užkirsti kelią trečiųjų šalių įsikišimui, kuris būtų žalingas pacientams. Ir dar vienas dalykas tai yra vaistų kainos kompensavimas. Mes siūlytume, kad generiniams vaistams automatiškai būtų numatytas kainos kompensavimas Ir šiuo atveju remiamės Niderlandų modeliu. Taip pat galvojame apie tai, kad reikėtų sutvarkyti politinę prasme taisyklės, kurios leistų geriau konkuruoti generiniams vaistams rinkoje. Ir e, pavyzdžiui, vėlgi galima būtų remtis Niderlandų modeliu, kai, sakysime, vaistinės e, pasiūlo pigiausią iš vaistų. Ir 98 metų direktyva šiame kontekste yra labai svarbi, tai yra direktyva dėl dėsnio skaidrumo. Taigi jūs įsivaizduojate dabar, nors aš kalbėjau labai trumpai, apie ką mes konkrečiai kalbame, kuo turime galvoje. Labai ačiū, gerbiamas generalinį direktorių už e, tokį paaiškinimą. Manau, kad iš to prasidės labai tokia aktyvi diskusija. Pone Rupertinas. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Lev. Klausiausi labai atidžiai, taip pat perskaičiau ir ataskaitą. Na ir man iškilo toks klausimas, kosgi yra motyvas. Manau, kad ataskaita nėra labai nuosekli. Ši ataskaita yra politiškai motivuota, aš nematau čia nieko blogo, bet tai nėra įprasta ar būdinga komisijai. Aš manau, kad šioje ataskaitoje kažkaip labiau atsižvelgiama į generinių vaistų gamintojus, jie tarsi užjaučiami. Pažiūrėkime, ar ataskaitoje iš tikrųjų paminėti uh, teisingi faktai. Ponas Leve, jūs e, savo pasisakymo metu pas, e, sakėte, kad e, svarbiausia užtikrinti, kad pacientai turėtų galimybę naudoti saugiais ir naujoviškais, novatoriškais vaistais. Uh, Taigi, jūs kalbate apie tai, kad pacientai turėtų gauti gerus vaistus, aš tam pritariu. Tačiau po šio sakinio jūs kalbėjote vien tik apie pinigus, vien tik apie kainas ir vien tik apie pinigus. Bet man atrodo, kad ataskaitoje jūs nepaminėjote apie tai, koks vaidmo turėtų tekti e, pačiai pramoniai, kuri gamina novatoriškus, naujoviškus vaistus. Na, o paskui jau jūs kalbate ir apie generinių vaistų gamintojus. Aš manau, kad jūs nepadarėte skirtumą tarp generinių vaistų gamintojo ir novatoriškų vaistų gamintojų. Man to jūsų ataskaitoje trūksta. Uh, Man atrodo, jūs per daug koncentruojatės į generinių vaistų gamintojus. Jūs koncentruojatės į pinigus, kalbėjote apie pigus, pigius vaistus. Iš tikrųjų, tie gerer, generiniai vaistai yra pigesni, jie užima tam tikrą dalį rinkos visose šalise, taip pat ir mano šalyje. Jūs kalbėjote apie vaistų prieinamumą. Manau, kad vaistai yra prieinami, tik jų kainos skiriasi. Jeigu jūs kalbate apie vaistų prieinamumą, tai nebūtinai tai reiškia, kad e, pacientas gali gauti vaistus, generinius vaistus. Dėl vaistų uždelsto pateikimo į rinką. Yra numatyta centralizuota procedūra, kaip saugomas patentas ir kada uh, generinių vaistų gamintojas gali pradėti savo darbą vadovaudamasis taisyklėmis, kurios beje neseniai buvo pakeistos. Savo ataskaitos 23 išnašoje jūs kalbate apie tai, kad nuo 2004 pasikeitė situacija, na, o nuo 2013 metų e, tai jau atsispindės ir realioje rinkoje. Jūs kalbėjote apie viešųjų išlaidų taupimą. Jūs sakėte, kad jeigu generiniai vaistai patektų į rinką, tai būtų taupamos lėšos iš biudžeto. Aš manau, kad jūs tiesiog pamiršote paminėti ir tą vaidmenį, kuris tenka novatoriškai pramoniai, kuri užsiema ir moksliniais tyrimais. Aš tikrai pripažįstu generinių vaistų reikšmę. Generiniais vaistais e, galima naudotis tada, kai E, jau yra ir originalus produktas. Jeigu nėra originalus produktas, tai nebus ir generinio. Reikėtų elgtis labai atsargiai, nereikėtų kartu su vandeniu išpilti ir vaiko iš vanelės. Mes turėtume elgtis labai atsargiai. Jūs kalbėjote ir apie įmonių elgseną. Aš labai atidžiai klausiausi, jūs, skaičiau jūsų ataskaitą. Tik vienoje vietoje jūs kalbate apie kartelių teisę bet tik vienoje vietoje. Kitoje vietoje jūs nekalbate apie kovą su nelegalia veikla dėl priemonių rinkinio. Komisija turi savo priemonių rinkinį, parlamentas taip pat. Mes visi turime savo priemonių rinkinį, kiekvieni turime savo metodus, kaip galima spręsti situaciją. bet aš pasigendu konkrečių veiksmų, kaip jūs ketinate kovoti su neteisėta veikla. Aš visą laiką pasisakiau už centralizuotą procedūrą, už vieną patentą. Tačiau mums šios procedūros nepavyko įgyvendinti ir jūs kuo puikiausiai tai suprantate. Jūs taip pat kalbėjote ir apie glaudesnį bendradarbiavimą. Ką reiškia tas glaudesnis bendradarbiavimas? Jeigu valstybės narės uh, išduoda leidimus vaistams savo šalyje, jos gauna pinigų. Jos gauna pinigų išduodamos leidimus naudoti generinius vaistus savo kilmės šalyse. Aš manau, kad reikia centralizuoti procedūrą. Pavyzdžiui, turėtų būti um, valdoma iš Londono ar iš kažkur tai kitur. Reikėtų centralizuotos procedūros, kuri būtų taikoma pasibaigus patentui. Uh, Man atrodo, kad valstybės narės čia turėtų prisimti savo atsakomybę, ne vien tik tais vaistus gaminančios įmonės. Pažvelkime į farmakologinio budrumo direktyvą. Man atrodo, jų kol kas dar irgi nepakankamai gerai veikia. Kodėl? Ne dėl to, kad mes esame kalti, ne dėl to, kad komisija yra kalta, o kaltos yra valstybės narės. Na ir dabar mano paskutinis sakinys, pirmininkė, galiu pasakyti štai ką. tikrai manau, kad e, jūs sudarote tiesiog neteisingą įspūdį. Jūs tarsi e, apsimetate, kad vykdote ES veikatos apsaugos politiką, tačiau tokios politikos nėra. Jūs kalbate apie pramonės politiką. Filips, aš žinau, kad jūs ne pats asmeniškai parašėte savo ataskaitą. Uh, Tačiau norėčiau pasakyti, kad tikrai būčiau labai laiminga, jeigu šioje ataskaitoje būtų dėmesys sutelktas į šiek tiek kitokį aspektą. Ačiū, ponė Rodberent. Nežinau, ar jūs jau dabar norit sureaguoti, ar išklausysim kitų. Labai daug kas nori pasisakyti, todėl gal būtų e, galima atsakyti kiekvieną skiriai. E, Ačiū, ponė Rodberent, už tokį pasisakymą. Turiu pasakyti, kad mūsų uh, dalyvavimas kiekvieno sektoriaus tyrimė, kaip aš jau pabrėžiau pradžioje, nėra e, siekimas išspręsti visas sveikato sektoriaus problemas. Ir jokių būdų mes negalime padaryti įtakos valstybių narių elgesiui, bent jau ženkliai. E, komisija, manau, šiek tiek kišas ir jūs tai jaučiate. Ir mes, tikiuosi, savo pranešime jokių būdų neišreiškėme tokių užuominų. Manau, kad jūs skaitydama pranešimą ar mūsų ataskaitą tokio įspūdžio nesusidarote. Dėl e, tų, kurie kuria naujoves veiklos kontrolės ir stebėjimo. Aš jau labai aiškiai pasakiau, kad konkurencijos teisės rytyje mes e, turime skatinti naujoves. Konkurencija gali egzistuoti tik tada, jeigu, inovacijas, jeigu inovacijos atsiperka. Manau, kad ne tik iš mūsų ataskaitos, iš daugelio kitų ataskaitų akivaizdu, kad e, naujos inovacijos šioje srityje neauga, jų skaičius neauga, tiesą sakant, jų mažėja. Ir turbūt e, komisija patvirtins, kad e, E, ištyrus kiekvieną sektorių pastebime, kad iškyla sunkumų ypač stambiausiose farmacijos įmonėse, kurios e, turi didelį biudžetą ir kurios galėtų padaryti pažangos. Tikiuosi, kad jūs e, galėsite suprasti situaciją iš mūsų pusės. Inovacijų mastas. E, Kažži ar mažėja dėl to, kad mes atliekam savo tyrimus. Mes atlikdami tyrimus pagrindinį dėmesį skiriame įvairiems vaistų kūrimo ir pateikimo rinkai aspektams. Dėl to galime sulaukti ir e, neigiamų rezultatų. Noriu dar kartą pabrėžti. Mes čia nesame tam, kad ištirtume visą sektorių ir įvertintume visus šios pramonės šakos e, e, teigiamus ir neigiamus aspektus. Mes tik tai stengiamės įvertinti galimo, e, galima kovos su konkurencija e, erdvę. Įgyvendinant teisės aktus, e, visos nežinerinius vaistus gaminančios įmonės turėtų elgtis taip, kaip numatyta. Ir mes savo tyrimę tą bandome įvertinti. Trečias dalykas. Jeigu nors kas būtų buvę pasakyta apie vieną bendrovę ar jų grupę šioje ataskaitoje, e, kas reikštų ne tai, apie ką aš dabar kalbu, tai manau, kad jūsų komitetas būtų buvęs pats pirmas e, subjektas pastebintis mūsų veiklos pažeidimus. Me, mes atlikome šį sektoriaus tyrimą jokių būdų nebandydami pakeisti vienos ar kitos įmonės teisių. Aš žinau, kad mūsų ataskaita dėl to tapo bendresnio pobūdžio, mažiau įdomi ir nuobodesnė, bet mes apsižiūrėjome bendromis pastabomis dėl patentų teisės. Galiu tik sutikti su gerbiamąją parlamentare, kad čia dar e, galima labai daug tobulėti, kad ES patentų sistema būtų efektyvesnė ir palankesnė naujovėms bei pačiam vartotojui. Tuo požiūriu manau, kad patentų tarnybos yra nuveikusios labai daug, bandydamos e, pakelti kartelę ir išvengti silpnų patentų išdavimo Tačiau vis tik šioje srityje, kaip minėjau, padaryti reikia dar labai daug. Manau, kad tuo dabar ir pabaigsiu savo atsakymą, poniai Rodberint. Bet dar priminsiu, kad e, naujoji Europos komisija turės labai atidžiai išnagrinėti šią sritį ir užtikrinti, kad dėl šios politikos bus pasiektų konkrečių rezultatų, ne tik retorikos. Aš e, Žinau, kad komisijos tarnybos bus sutelktos tam darbui solidariai ir manau, kad jeigu konkurencijos generalinis direktoratas mūsų veiksmus parems, tai bus tik dar geriau. Dėkuoju, ponė direktoriau. Katrin Sulyje. Merci, madame. Donc, une question. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat kaip ir anksčiau kalbėjusiai parlamentarė, aš norėčiau paminėti patentus. Šiuo metu patentai yra išduodami nacionaliniu pagrindu arba, kaip jūs sakėte, juos išduoda nacionalinės e, patentų tarnybos. Tačiau mes e, žinome, kad egzistuoja nacionalinių patentų grupės, kuriuoms yra taikomos sutartį sudariusių šalių teisės aktų nuostatos. E, jūs sakėte, kad tai gali prieštarauti tam tikriems e, Europos lygmens sprendimams. Mano klausimas būtų toks, kada atsiras realus Europos patentas? Klausimas tiesiai šviesiai. Gal atsakymas nebus toks tiesus. Euh, Generalinio direktoriaus atsakymas bus šiek tiek, sakyčiau, kuklus kuklaus generalinio direktoriaus pasakytas. Jau dvi komisijos kadencijos dirba šiuo klausimu. Ir jūs akcentuojate, kad bendrijos patento nėra. Lygiai taip pat nėra teisminių tarnybų, kurios e, palaikytų tokias patentų sistemą. E, komisijos politikoje tai turėtų būti pabrėžiama Ir e, viliuosi, kad naujoji komisija, e, sveikatos e, komisaras, inovacijų mokslinių tyrimų, konkurencijos komisarai ir kitos susijusios tarnybos sugebės įtikinti valstybės narės, kad patentas yra reikalingas ir naudingas. Ačiū. Ponas Ader. Aha.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 valstybės gaminančias generinius ar negenerinius, e, įmonės gaminančias generinius ar negenerinius vaistus. Aš to nenorėčiau išskirti. Bet aš paminėsiu pacientų ar galimų potencijantų perspektyvą. Jūsų ataskaitoje e, jūs labai gražiai rašote apie tipinius stereotipinius atvejus. kada ir kaip vaistų sukūrusios įmonės bandė nesažiningais būdais patekti į rinką ir nesažiningai konkuruoti. Neteisingos ar klaidinančios informacijos teikimas pacientams, pavyzdžiui, per įvairias brošiūras, televizijos e, klipus, apie generetinius vaistus, e, elgėmės neteisingai ir tokia informacija buvo teikiama pacientams. Taigi iškyla nesažiningos konkurencijos ir nesažiningų rinkodaros įpročių klausimas. Akivaizdu, kad tai pažeidžia pacientų teisės. Nes jeigu aš kaip pacientas gaunu neteisingą ar klaidinančią informaciją apie vieną ar kitą vaistą, be bejonės e, pradėsiu abejoti dėl to, ar tą vaistą apskritai galima vartoti. Taigi mano klausimas būtų toks. Jūsų išvardintais atvejais. Jūs labai atidžiai, atsargiai kalbėjote apie tos atvejus. Taigi, ataskaitos autoriaus pasiūlymas koks yra? Ar jis nori, kad būtų toks įmonių elgesys tyriamas nacionaliniu lygmeniu, nacionalinės kompetencijos klausimas tai būtų, ar Europos komisija ketina e, bausti už tokį įmonių e, elgesį. Well, there, of... Manau, kad e, yra skirtingų elgesio pavyzdžių, kuriuos reikėtų nagrinėti. Ir Gali būti, kad juos reikės tirti Europoje, Europos lygių. Ir čia turiu galvoje tas bendrovės, kurios dirba visose ES rinkose arba tik nacionalinėse rinkose. Aš pradėsiu nuo nacionalinės rinkos. Gali būti, kad egzistuoja nesažiningų prekybos įpročių, pavyzdžiui, neteisinga reklama, klaidinanti reklama generinių vaistų gamintojų tiekiama arba klaidinanti reklama E, vaistą sukūrusių bendrovių teikiama informacija. Abiem atvejais iškyla sunkumu. Pavyzdžiui, e, gamintojas gali sakyti, kad nenaudokit to vaisto, nes jis nėra toks saugus kaip pirminis vaistas. Bet e, gali būti, kad generinių vaistų gamintojas sakys, kad viskas yra pagaminta atsižvelgiant į por, sveikatos poreikius. generinių vaistų gamintojams pats gamybos procesas turi būti žymiai pigesnis. Ir tai yra sritis, e, kurią turėtų analizuoti nacionalinės valdžios institucijos, įvertindamos e, teisės aktų taikymo mastą. Jūs kalbėjote apie tokius elgesio atvejus, kuriuos mes, kaip Europos ligmens konkurencijos tarnybos ir nacionalinės konkurencijos tarnybos, e, galime įvertinti yra bandoma pasinaudoti galimybėmis apriboti vaistų patekimą į rinką, kad būtų užkirstas kelias generinių vaistų paplitimui rinkoje. Ir tai yra daroma vartotojų sąskaita. Gali būti sudarytų susitarimų tarp generinių vaistų gamintojų ir dėl to bus palaikoma nekintama kaina net jeigu e, vaisto gamintojas jau atsisakė patento. Taigi galiu pasakyti, kai kad kairuos tokius elgesio atvejus gali nagrinėti Europos komisija kaip konkurencinė tarnyba, o kitus, e, kurie yra susijęs su viena ar kita tik valstybė, galbūt turėtų spręsti nacionalinės konkurencijos institucijos. Šiuo metu taip ir yra daroma. Mes nebandome, dar kartą pakartosiu, pradėti kažkokios konspiracijos teorijos dabar. Ir nesakome, kad valdžios institucijose žmonės e, turėtų elgtis kaip nors kategoriškai. Mes tik sakome, kad jie būtų akylus ir stebėtų, kad nepasitaikytų neteisingų pateikimo į rinką, reklamos atveju arba bandymų e, pažaboti konkurentų veiklą, neturint tam realių, realaus pagrindo, kai e, pirminis produktas nelabai skiriasi nuo generinio produkto. Mes ir toliau analizuosime tokius atvejus, kurie e, yra susiję su konkurencijos teisės pažeidimais. Kaip žinia, e, konkurencijos taisyklių kai kurios įmonės savo veikloje laikosi labai atidžiai. Ar tai būtų susiję su vaistų patikimu į rinką ar išimimu iš juos. O nacionalinės konkurencijos tarnybos turės nagrinėti tuos atvejus, kurie yra susiję su viena ar dvim valstybėmis. Tuo pat metu prisiminkime, kad visose valstybėse narėse yra priimtų teisės aktų dėl vartotojų dezinformavimo ir klaidinančios reklamos. Ir tokius pažeidimus galima nagrinėti pagal nacionalinę teisę. Ar Europos lygių galima nagrinėti vartotojų klaidinimą, vartotojus klaidančią informaciją? Mm, sakyčiau, kad greičiau e, nacionaliniu lygiu tai turi būti daroma įgyvendinant ES teisės aktus. Labai ačiū. Toliau Karls Šliter. Labai ačiū, kad pas mus atvykote. Skirtingai negu kad mano kolegos, aš tikrai apsidžiaugiau jūsų ataskaitą. Uh, Manau, kad tikrai nemažai sutaupytumėm, jeigu teisės aktai veiktų taip, kaip jie turėtų veikti, kad, tarkim, patentai turėtų galioti 20 metų, kaip ir yra numatyta. Jeigu tik dėl kelių atvejų yra kreipiamas į institucijas, tai tikrai teisės aktas nėra įgyvendinamas teisingai. Jūs pateikėte savo pasiūlymus ataskaitoje susijusius su ginčių nagrinėjimo tvarka. Tai yra viskas labai gerai. Bet jūs nepaminėjote vieną labai svarbaus ir jautraus klausimą. Visų pirma, pats patentas. Įsivaizduokime, kad yra kad aš prašau užpatentuoti kažkokį naują vaistą. Ir aš remiuosi kažkokiamis tai naujovėmis. Ar tas vaistas iš tikrųjų yra novatoriškas? Na, o kalbant apie antros kartos vaistus, kaip Jūs manote, ar pasibaigus galioti patentui bus pradedami mėgdžioti ir antros kartos vaistai? galbūt vaistas nebuvo pakankamai novatoriškas, bet jis vis tiek bus e, gaminamas. Ir aš manau, kad tai užkarta kelią naujovėms. Ar visi jūsų tirti patentai yra susijęs su novatoriškais vaistais? Man atrodo, kartais tiesiog labai lengva gauti patentą už vaistą, susijusių su vaistu, kuris yra labai panašus į kažkokį kitą vaistą. Aš manau, kad kartais reikia vadovautis tam tikrą procedūrą arba procesu, norint sukurti vaistą. Jeigu kažkas turi patentą ir dėl to kiti gamintojai to vaistą gaminti nebegali, tai ką tada reikėtų daryti? Gali būti tiesiog, kad gamintojai bus linkę naudotis kažkokiamis senomis procedūromis. Uh, ne visą laiką. Kartais tiesiog yra iš naujo atrandami seni patentai. Nežinau, ar aiškiai suformulavau savo klausimą, sako kalbėtas, bet tikiuosi, kad jūs mane supratote. Ko gero visi pritarėte tam, kad reikia novatoriškų vaistų ir kad juos reikėtų gaminti pigiai. Ar iš tikrųjų tam pasitarnauja dabartinė patentų sistema? 1,5 procento e, tų pajamų, kurias gauna originalių vaistų gamintojų, yra skirti moksliniams tyrimams. Iš tikrųjų, tarkim, JAV labai daug vaistų buvo sukurti naudojantis e, lėšomis iš valstybės biudžeto. Netgi 90 procentų tokių vaistų yra. Uh, Norėčiau pastirauti, ar iš tikrųjų yra e, kuriami nauji vaistai nechroniniams lygoms, retoms lygoms ir ar iš tikrųjų žmonės gali už tos vaistus susimokėti. Ar iš tikrųjų visuomenė gauna visus reikalingus vaistus, ar iš tikrųjų yra atsižvelgame į visas išlaidas. Jūs sakėte, kad mokslininkai tiesiog kartais nežino, ar vaistas atsipirks, kai jie pradeda atlikinėti tyrimus. Manau, kad e, jūsų paminėtas pavyzdys labai tinka antibiotikų atveju. Bet galbūt būtų galima naudotis ir e, finansavimu iš kitų šaltinių. Jūsų ataskaitoje teigiama, kad tada, kai patentas nustojo galioti, labai smunka pardavimai. Ar iš tikrųjų yra vaistų paklausa taip? Kodėl e, žmonės jų neperka dėl to, kad negali sauliaisti ar dėl to, kad tiems vaistams prioriteto net neskiria institucijos. Tam, kad galima būtų kompensuoti uh, išlaidas vaistams. Galbūt kartais tiesiog reikia atlikti e, analizę ir pagalvoti, ar iš tikrųjų būtent tas naujai kuriamas vaistas geriausiai atitiks visų poreikius. Uh, I I... Kągi, Na, labai norėčiau, bet dėja turiu pasakyti, kad tikrai konkurencijos taisyklės neišspręs patentinių problemų. Ir patentavimas tai yra tik iš dalies susijęs veiksnys. Mes tikrai darome viską, ką galime ir stengiamės, kaip galima geriau dirbti patentų suvienodinimo srityje. Neišvengiamai, jeigu tai kelia problemų, turiu galvoje, jeigu yra problemų patentų srityje, tai atitinkamai atsiranda ir neigiamas poveikis konkurencijai. Ta patvirtina jungtinių valstijų praktika apsaugant patentų pagalba išradimus. Ir labai daug nesažiningos praktikos arba bloga sistema reiškia, kad patentinė apsauga nėra pakankamai efektyviai, o patentų grupės užuot skatinusios inovaciją iš tiesų daro neigiamą poveikį naujovių paieškos procesui. Ir kyla klausimas, kieno ir kokias teisės turime apsaugoti, o kokiuose srityse turime dėkti licencijavimą. Problema gana sudėtinga ir ne tik dėl generinių vaistų patentinė sistema turi būti keičiama. Reikia galvoti truputį plačiau, reikia galvoti apie geresnas sąlygas naujiems vaistams kurti ir apie teisingesnę konkurenciją. Kai kalbame apie bendrą patentų sistemą, tai šiuo atveju nenorėčiau užbėgti už akių ir bandyti svarstyti, kokiegi patentai ar jų sistema būtų geriausia. Europai. Kalbant apie teisės gynimo priemonas, aišku, iš vienos pusės teisės galima apginti ir kainų pagalba. Mes bandėme, atlikdami savo tyrimą, pasižiūrėti, ką galvoja pati farmacijos pramonė. Taip pat analizavome vyriausybių politikas ir kitų susijusių pusių nuomonas. Mes ketiname tyrimą plėsti ir tęsti. Jeigu, pavyzdžiui, į mus kreiptųsi kokios nors įmonės ir pasakytų, kad problemų būtų mažiau, jeigu būtų pakankamai teisės gynimo priemonių, tai mes tikriausiai pagalvotume apie vieną ar kitą priemonę, kuri būtų tinkamiausia. Konkurencijos taisyklės reikalauja, kad būtų nutraukiama žalinga praktika. Turiu galvoje tą praktiką, kuri daro žalą vartotojams ir visuomenėje apskritai. Bet turiu aiškiai pasakyti jums, kad mes tikrai atlikdami tyrimą neanalizavome visų teisės gynimo priemonų. Mes analizavome tam tikrus tik tai aspektus susijusius su farmacijos pramona kartu su kolegomis iš generalinių sanko ir įmonių direktorato ir siūlomi sąlygų pakeitimai yra visai įmanomi. Aišku, reikia galvoti praktiškai ir galvoti apie tai, jog tik per tam tikrą laiką būtų įmanoma pakeisti sistemą, kuri duotų naudos ir gydytojams, ir pacientams. Reikia panalizuoti ir atskirų įmonių veiklą. Jeigu mes žinotume konkrečių faktų nebejotinai analizuotume ir įmonių veiklą ir e, problemas, ypač per konkurencijos prizmę, kad tos problemos būtų pašalintos. Ačiū. Toliau ponas Česime Kakis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti komisijai už tokį sunku nuveiktą darbą. Aš turiu keletą klausimų. Pirmas klausimas yra susijęs su valstybių narių vaidmeniu. Kaip žinia, valstybės narės yra atsakingos už kainų politiką, tai yra jų kompetencija. Aš tikrai norėčiau, kad būtų didžiulė europinė rinka, na bet kol kas yra 27 skirtingos kainų struktūros ir tai turi didžiulės įtakos ne vien tik kainų struktūrai, bet ir tam laiko momentui, kada naujovės patenka į kiekvieną rinką, kada tas patekimas yra uždelstas. Uh, jūs atlikote išsamų analizę, išsamą analizę ir kada pradedami gaminti generiniai vaistai. Na ir man kila toks klausimas, ar jūs kaip komisijos atstovas galite daryti kažkokią tai įtaką valstybėms narėms? Laikytis skaidrumo direktyvos dėl kainodaros. Tokia direktyva jau egzistuoja, bet valstybės narės uh, jos nesilaiko taip, kaip mes to norėtumėm, kaip teisės aktų kuriejai. Na ir noriu konkrečiai paklausti, kokias priemonės jūs kaip komisija galite naudoti, kad valstybės narės laikytųsi tos direktyvos. Dabar antrasis klausimas susijęs su taip vadinamoju evergreening metodu. Mes diskutavome ir su Europos patentų tarnyba, ir su kitais e, veikėjais ir dažnai yra tiesiog padaroma išvada, kad jeigu būtų pratestas patento galiojimas, tarkim, penkeriais metais, tai paskui jisai turėtų nustoti galioti iš karto. Uh, galėtų būti ilgesnis patento galiojimo laikotarpis, o paskui staiga tas galiojimas pasibaigtų, tai yra tas vadinamasis evergreening metodas. Kaip Jūs vertintumėte tokį, tokią idėją? Tarkime, Europos patentų tarnybos atstovai mano, kad toks metodas galėtų būti visai patrauklus. Ačiū. I've got two reactions. Ne. No mano reakcija būtų dviejopa. Ir tikrai aš negaliu už visą komisiją atsakyti. Pirmiausia, dėl skaidrumo direktyvos aspektų. Man rengės, kad nebejotinai komisijos nuomonę įmanoma aišku, kritikuoti valstybės narės ir pagrasinti, kad bus imtasi pažeidimo procedūros. Bet žinot, ta pažeidimo procedūra yra kaip bedantis tigras, nes ji trunka labai ilgai. O kalbant apie tam tikrą praktiką, kuri mums nepatinka, yra susijusi su stambiomis įmonėmis veikiančiomis kai kuriuose valstybėse narėse, arba kitaip sakant, tai yra įmonės, kurios mūsų galva piknaudžiauja padėtimi ir užimdamos dominuojančią poziciją rinkoje spaudžia vyriausybės, valdžios institucijas Ir aš manau jau pats faktas, kad buvo imtasi šio tyrimo, reiškia, jog mes ketiname spausti valstybės narės. Dabar dėl jūsų antro iškelto aspekto. Tai šiek tiek abstraktus klausimas, nes jeigu mes, sakysime, pratesime galiojimą ar nustatysime labai aiškį ribą. Na, aš manyčiau, kad visada labai gerai aiškios ribos nustatymas tam, kad būtų galų gale padarytas galas tam prasmės neturinčiam ilgus metus trunkančiam bilinėjimuisi dėl to, kad vaistai patentuojami pagal patentinės grupės. Mes iki šiol įdėmiai klausydavomės pramonės atstovų ir susijusių įmonių paaiškinimo ir tikrai prieiname išvados, kad reikalinga nustatyti tam tikras ribas, bet nebejotinai būtina šiuo atveju pirmiausia išanalizuoti atskirus atvejus, kad tikrai žinotumėm, ar prasminga imtis tokios priemonės. Ačiū. Jums generaliniai direktoriau. Ponas Parginau. Kaip kad ką tik sakė mano kolega, gerai jau tai, kad ėmėtės tokio tyrimo ir parengėte ataskaitą. Ji, mano galva, labai naudinga ir aš sveikinu jūsų ryštą paskelbti komunikatą. Bet jūs patys suprantate, kad iš tiesų kovojant su monopoliniais susitarimais mes netiek daug toli ir pažengėme į priekį. O monopoliniai susitarimai yra viena svarbiausių problemų mūsų sveikatos apsaugos sistemose. Ir ateityje šiai problemai spręsti reikia skirti nemažą dėmesį. Ši problema matomai mus neramins dar ne vienerius ilgus metus. Pavyzdžiui, direktyva dėl informacijos pateikimo pacientams dėl a, vaistų. Visos, e, š, visi šie teisės aktai turėtų būti analizuojami jūsų komunikate. Bet man atrodo, man susidaro įspūdas, kad iš tiesų mes nesugebėme užtikrinti tinkamos pusiausviros farmacijos sektoriuje. Labai atvirai pasakysiu, kad šiandien valstybės narės, jų vyriausybės nėra pakankamai pajėgios sėkmingai kovoti su farmacijos pramona. Visgi, kai kalbame apie visuomenės sveikatos reikalus, tai neseniai mano gimtojoje šalyje, Prancūzijoje, be kita ko, buvo labai daug kalbų dėl naujosios vakcinos ir dėl jos kainų, apie kurias kalbėjo mūsų kolegos. Visi žinome, kad kai tik tai patentinis vaistas tampa generiniu vaistu, tai yra pasibaigus patento galiojimui, galima prekiauti tokiu pačiu generiniu vaistu, tai tada pardavimai ženkliai išauga. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad valstybės narės turi imtis ir atitinkamos politikos. Bet aš manau, kad valstybės narės, jų vyriausybės tuo tarpu nėra pakankamai pajėgios, yra per silpnos tiesiog kovoti su farmacijos pramonė. Ir dar, be kainų ir be to, kad būtina pasiekti tam tikros pusiausviros, mes turime užtikrinti ir geresnę vartotojų apsaugą. Neseniai šią temą vyko diskusija, kuri parodė, kad Europos, uh, Europos Sąjungos piliečiai nepasitikė farmacijos įmonių produkciją. O tai reiškia, kad pacientų pasitikėjimo klausimas yra labai svarbus. ir ką mes galime padaryti, kad apsaugotume vartotojus. Aš nemanau, kad geresnė konkurencija padės išspręsti šias problemas, Mums, manyčiau, reikėtų surasti tinkamą pusiausvyrą tarp visų suinteresuotojų pusių. Reikia aiškiau ir teisingiau padalyti galės, kad būtų vykdoma tinkama visuomenės veikatos apsaugos politika. Aišku, nauji vaistai yra būtini, tačiau tai savaime nereiškia, kad viską turėtų daryti tik privati bet tik privatus sektorius. Gal reikia galvoti apie privataus ir viešojo sektoriaus rimtesnę partnerystę šiuose srityse. Mesgi daug kalbame apie mokslinius tyrimus ir inovacijas. Tai galbūt šioje srityje, mokslinio tyrimų ir inovacijos srityje, reikia sudaryti rimtą viešąją privačią partnerystę. Nebejotinai mes, kaip teisėkuros institucija, irgi norėtumėm jums padėti šiame darbe, kad būtų užtikrintas tinkamas balansas. Pirmininkė, ar jūs, generalinė direktorė, norėtumėt sureaguoti iš kolegos pastabą, nes tai tikrai nebuvo klausimas? Na, pirmiausiai įkaltinimas, kad mes visą dėmesį sutelkime tik į kainą, o na, analizavome ne visos pramonės kaip po tokios, sektorius pramonės kaip po tokios, na tai gal ne visiškai teisinga. Dažnai panašiai kalbama ir apie energetikos sektorių prieš pradedant tyrimą. Taip, yra 27 valstybės narės, 27 valstybių narių vyriausybės kurios įsivaizdavo savo laikų, jog jų nacionalinė politika energetikos srityje suteiks daugiau galimybių vartotojams. Bet visoje Europoje tai yra dešimt energetikos įmonių, kurios praktiškai užtikrina 90 procentų energijos tiekimą Europoje. Tai apie ką mes kalbame? Faktiškai tos dešimt įmonių tarsi atstovauja visų europiečių interesams. Todėl, kai mes savo laiku pradėjome tyrimą energetikos rytyje, mes turėjome vizai, jog tokią padėtį reikia taisyti, reikia keisti balansą, reikia keisti pusiausvyrą rinkoje. Lygiai tas pats galėtų būti pasakyta ir apie farmacijos pramoną. Nebejotinai. Mes turime remti mokslinius tyrimus ir inovaciją tais atvejais, kai jinai vykdoma, o tai dažniausiai yra stambios įmonės, nes tik jos pajėgios užsiimti naujų vaistų kūrimu. Bet tai turi būti daroma protingai, nes jeigu mūsų sveikatos apsaugos sistemų išleidžiamos didžiulės pinigų sumos, tai kodėl tada mes negalime įsikišti į kainų nustatymą ir panalizuoti, koks yra tas specifinis tarpusavio santykis tarp patentinių ir generinių vaistų. Ir mes tikrai galvojame, jog reikia į šį dalyką žiūrėti per vartotojų interesus, bet taip, kad nebūtų pažeistos um, natūralios rinkos sąlygos. Nėra už kadrį. E, turiu. Noriu Jums padėkoti už šią ataskaitą ir už paramą mums. Manau, kad Jūs tą temą mums labai puikiai nušvietėte, nors be abejonės dar lieka daug neišspręstų klausimų. Parlamentarai jums tuos klausimus pateikė. Bet šiandien išgirdome taip pat labai svarbią informaciją ir visų kolegų vardu dėkoju jums. Bien, euh, donc nous continuons euh, notre après-midi. Kągi tęsime. Nekalbėsime apie penktą punktą, bet jį perkelsim vėlesniam laikui. Bet dabar pereisime prie žemės ūkio produktų kokybės politikos. Tai yra šeštasis punktas. Kalbėsime apie pagrindinės gairias ateities žemės ūkio politikai supaprastinti. Turėsime pranešimą tą temą. Jį rengs Pilar Ajuzo. Gal jūs galėtumėt pristatyti? Da. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Tai e, komisijos rengiamas dokumentas, kuriame sutelkiamas dėmesys į keletą labai svarbių aspektų susijusių su busimaja žemės ūkio politika ir ES e, produktų kokybę ES e, bendrai. Tai yra labai reikalinga. Aš savo ataskaitoje kalbu apie e, geografinės nuorodas. Tai yra vienas klausimų sukeliantis daugiausia prieštaravimo, nes Europos komisija siūlo suderinti dvi sistemas, nurodyti kilmę ir pateikti geografinę kilmę, geografinius rodiklius. Ne visi Žemės ūkio komiteto nariai, e, bet yra tokių, kurie pasisako prieš tokį suderinimą, suliejimą, nes tada kilmės nurodymas prarastų svarbą. O kol kas tas reikalavimas nurodyti kilmę būdavo asocijuojamas su, su labai dideliu ES pasiekimu. Geografinės nurodymas bus mažiau svarbus ir sakoma, kad abiejų dalykų negalima suvesti į vieną. Aš savo ataskaitoje aiškiai pasakiau, kad aš pasakau prieš šių dviejų sistemų suderinimą, tai yra geografinių uh, rodiklių ir kilmės nurodymą. Uh, E, kalbėdami apie ES produktų kokybę ir rengdami atitinkamą pranešimą, mes išvelgiame, kad vienintelis pranašumas bus administracinės naštos sumažinimas. Šiuo metu administracinė našta atitinkams institucijoms yra labai didelė. Be to, tokiu būdu E, bus sumažinta našta susijusi su vairiausių normų ir formų e, pildymu. Tačiau reikia užtikrinti, kad nesumažėtų apsauga nuo rizikos. Rinka tampa vis labiau konkurencinga ir tokioje rinkoje privalome gerinti ES kokybės įvaizdį. Va, turiu galvoje, kad produktai tiekiami Europos vartotojai turi būti kokybiškesni O dėl geografinių nuorodų, kurios šiuo metu yra jau daromos, vynui, spirituotiems gėrimams ir kitiems produktams, e, turė, manome, kad jų nereikėtų keisti. Vynas turbūt yra vienas iš seniausių produktų, ant kurio yra nurodoma kilmė. Ir jeigu suderintume dvi sistemas, tai susidarytų painiava, interpretuojant įvairiausių operatorių ir institucijų e, veikloje taisyklės ir reglamentus. Tarptautiniu mastu, manau, reikėtų pagerinti Europos e, kilmės nuorodų apsaugą. Kaip žinia, tos kilmės nuorodos e, tarptautiniu lygiu yra siejamos, e, asociuojamos su dideliu prestižu ir su kokybiškais produktais, pirmiausia vynu dėl rinkos patikimo į rinką standartų. Žaliavų kilmės nurodymas be bejonės pagerina tam tikrų uh, perdirbtų ir apdorotų produktų kokybę. Tačiau, jeigu, tai taps priva, jeigu toks reikalavimas taps privalomas, susidarys nepagristai didelė našta administracijoms. Todėl reikėtų sakyti, kad jeigu įmanoma, galima nurodyti žaliavų kilmę, tačiau tai yra neprivaloma. Šiuo metu yra sukurta ženklinimo sistema, kuri ir taip jau sukelia didelę naštą e, verslo įmonėms ir negalime sukurti dar papildomų uždavinių. Komisija savo komunikate kalba apie horizontalaus reglamento suvienodinimą. Sakoma, kad skirtingos taisyklės ir reglamentai turėtų būti suvesti į vieną e, dokumentą, vieną reglamentą. Dėl to atitinkamai būtų atsisakyta tam tikrų ES kokybės taisyklių, o privačios įmonės galėtų sukurti savo kokybės standartus. Todėl, mano nuomonė, dabartinių bendrijos standartų išlaikymas ir sutvirtinimas, sugriežtinimas leis sukurti daugiau skaidrumo rinkoje ir palengvins vartotojo e, informavimą, vartotojai bus lengviau suprasti produktą produkto prašymą. Todėl e, dabar taikomi standartai turėtų būti išlaikyti. Aš nesu už tai, kad e, tą darbą atliktų kokios privačios įmonės ar tarnybos. Tačiau bendrai, kaip ten bebūtų, aš komisijos pasiūlymui pritariu, nes ten yra sakoma, kad reikėtų įtraukti naujas nuorodas, neprivalomas, e, pavyzdžiui, e, tam tikrojams kalnų žemės ūkio produktams. Tačiau sakome, kad reikėtų tam, reikalauti tam tikrų įspėjimų, pavyzdžiui, dėl anglės dvideginio išmetimo. Šiuo metu yra vertinamos įvairios sistemos, kaip išmatuoti e, CO2 teršalų kiekį. Bandydama supaprastinti sistemas, komisija dabar nagrinėja gyvūnų e, ženklinimą susijusiu su bandymais atliktais su gyvūnais ar e, ekologiniu ūkininkavimu. Komisija komunikate siekia sukurti bendrijos sistemą, kur leidimams išduoti žemės ūkio produktams. Ir, mano nuomonė, reikėtų bendros sistemos visam žemės ūkio sektoriui. Tuo pat metu reikėtų numatyti tam tikrus pateikimo į rinką reikalavimus importuojamiems produktams. Dėl ekologinio ženklinimo, kuris jau yra sukurtas ir yra taikomas, aš sutinku su komisijos noru sukurti naują ES simbolį, ženklą, kuris leistų tuos produktus e, geriau ženklinti rinkoje. Šiuo metu egzistuoja daug įvairiausių ekologinių e, E, produktų ženklinimo būdų skirtingose regionuose, skirtingose šalise. Vien mano šalyje 17 tokių ženklų egzistuoja. Todėl mes e, prašome privačių ir valstybių narių sertifikavimo tarnybų, taip pat ir atskirų komisijos tarnybų, įvertinti vieningos rinkos pranašumus ir pasverti skirtingų privačių sistemų egzistavimą prieš randant priemonės standartizuoti kokybės e, ženklinimą. Ir tokiu būdu būtų sukurta abipusio pripažinimo sistema. Europos komisija rengia gairės, palaikydama ryšį su visomis susijusiomis pusėmis. Tai yra žingsnis į priekį. Dėl, produkt, dėl informavimo produktų kokybę komunikate apie tai nekalbama. Ir mano nuomonė, kokybiškų produktų reklamavimas ES ir trečiosiuose šalise yra gyvybiškai svarbus. Prisiminkime vyną. E, pavyzdžiui, ES ir kitose trečiosiuose šalise. Ta patį turėtume daryti ir su kitais produktais. Kol kas e, Kartais tai nebūdavo galima daryti, nes ES ir už jos ribų ne visuomet buvo galima leisti e, tuos kokybiškus produktus reklamuoti. Madame le rapporteur pour euh, cette... Euh, Labai ačiū pranešėjai. Ačiū už tokį glaustą temos pristatymą. Dabar suteiksiu žodį ponui Mario Pililijo. Ačiū pirmininkė mėly kolegos, aš su didžiuliu susidomėjimu išklausiau pranešėjos pasisakymą. Turiu pasakyti, kad nagrinėjamas klausimas yra tikrai labai senas. Aš atstovauju regioną, kur žemės ūkis yra tikrai labai svarbi sritis. Mes dažnai kalbame apie produktų pripažinimą ir aš visiškai pritariu pranešėjai. Manau, kad reikėtų išlaikyti dabartinės sistemas tam, kad būtų išvengta sumaišties. Ypač šiuo metu, kuomet e, žemės ūkis apskritai ir taip pat žemės ūkio produktai e, susiduria su tam tikra krize. Uh, Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie ekologinę arba organinę žemės ūkį. Iš tikrųjų, tokie produktai patenka į rinką su įvairiais prekiniais ženklais. Uh, Net ir vienoje valstybė narėje egzistuoja begalės ekologinių ženklų, tai galite įsivaizduoti, kokia yra tokių ženklų įvairovė visoje ES, kurią sudaro 27 valstybės narės. Jeigu būtų sukurtas vienas vieningas prekinis ženklas, tai tuomet e, mes galėtumėm pasitarnauti vartotojams. Iš tikrųjų, daug vartotojų šio, šiomis dienomis perka ekologinius e, organinius produktus, bent jau mano regione, tai tikrai. Labai ačiū. Dėkoju, aš labai atidžiai klausiausi, ką pasakė anksčiau kalbėjo kolegos, sako ponas Rosi. E, Ypač mane sudomino pranešėjos pasisakymas. Manau, kad labai svarbu atskirti e, du dalykus e, kilmės nuorodo sistemą nuo kitų sistemų, tam, kad nebūtų klaidinamas vartotojas. Jūs taip pat kalbėjote ir apie tai, kokia informacija turėtų būti pateikta etiketėje. Viena vertus, kai kurių produktų atveju praktiškai neįmanoma e, naudoti europinį ženklą, nes tokių produktų yra labai nedaug. Arba gali būti, kad norint pagaminti tokią produktą, žaliavos yra iš, įvežamos iš kitų šalių. Taigi, jeigu mes etiketę nurodytumėm, kad žaliavos yra ne iš ES, tai tada gali kilti problemų tai įmonė, kuri tokį produktą bando pateikti į rinką. Antra vertus, nesažininga ir nenurodyti tam tikros informacijos etiketėje. Nes tai reikštų, kad į rinką būtų pateikiami tokie produktai, kurie pagaminami iš žaliavų įvežamų iš tų šalių, kurios nepriklauso ES ir gali būti, kad tokios šalis netitiks ES standartų. Tarkim, žemės ūkio produktai gali būti e, gaunami, naudojami įvairias auginimo e, technikas, kurios yra uždraustos. ES, tarkim, gali būti naudojami kažkokie pesticidai, kurių liekanų išlieka e, produkte ir, tarkim, tokių pesticidų negalima naudoti ES, bet jie gali būti leidžiami naudoti kitoje šalyje. Ir tose šalyse pagaminti produktai e, gali turėti tokių pesticidų liekanų, kas gali turėti neigiamos įtakos vartotojui. Ir, ir e, tokią informaciją būtų sąžininga nurodyti ant etiketės. Na, pateiksiu pavyzdį. Tarkim, medus. Medus yra labai tipiškas itališkas produktas. Ir tarkim, kai kurias įmonės nurodo, kad produkto sudėtyje yra žaliavų įvežtų iš kitų šalių. Vienos įmonės nurodo tokią informaciją, kitos nenurodo. Ir gali būti tiesiog, kad įmonės pardavinės prastesnės kokybės medų negu tas, kuris būtų pagamintas Italijoje, tačiau ant etiketės to nesispindės. Kalbant apie produktus, kurie turi kilmės šalies nuorodą, tai tokių produktų skaičius yra labai ribotas. Ir aš norėčiau paprašyti pranešėjas laikytis tam tikro atsargumo principo. Viena vertus gali būti tokių e, produktų, kurie jau ir taip yra pažįstami vartotojai, tačiau vis tiek reikėtų užtikrinti, kad ant etiketės pateikiama informacija būtų kiek įmanoma išsamesnė. Dėkuoju toliau, pane Klas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau ko nuoširdžiausiai padėkoti poniai Jūso už jos pranešimą ir už šio pranešimo pristatymą. Žemės ūkio produktų kokybos, kokybės politika yra iš ties svarbus klausimas, taigi kokios strategijos reikėtų laikytis. Pane Ajuzo kalbėjo apie kilmės nuorodą, taip pat ir geografinės nuorodas. Na, Europoje tokios nuorodos jau yra tam tikri kokybės požymiai. Na ir be abejo, kokybės požymiai šiek tiek susviruoja. Jeigu mes tarpusavę konkuruojame. Aš manau, kad turėtumėm pažvelgti į ateitį ir pagalvoti, kas mus vienyje. Mes laikomės bendrų principų. Tie bendri principai yra įtvirtinti e, ES žemės ūkio uh, politikoje, rinkos organizavime. Jeigu mes kalbame apie kokybiškus produktus, uh, tai jau ko gero turime omenyje, kad tie produktai yra pagaminti pagal ES žemės ūkio politikos principus, tarkim, atsižvelgiant ir į kompleksinio susijimo principą, cross compliance. Šis principas užtikrina tvarų žemės ūkio produktų gaminimą. Na ir aš manau, kad šis principas turėtų būti svarbus Envi komitetui, kalbant apie kokybiškus produktus, reikėtų pagalvoti ir apie jų nuolatinę, nuoseklų gaminimą. Tačiau tuo pat metu ir reikėtų galvoti apie žemės ūkio politikos tvarumą ir aplinkos, apsaugos, aplinkos apsaugą. Šiuo metu mes kalbame apie globalizuotą ekonomiką ir galbūt tokiamis aplinkybėmis uh, yra sunku nustatyti produkto kilmę. Pakalbėkime apie pizzą. Ar pica yra iš tikrųjų vien tik iš Italijos, juk jos sudėtinės dalis, komponentai gali būti atkeliavę ir iš kitų šalių. Ir gali kilti problemų dėl to, jeigu mes sakytumėm, kad tai yra vien tik tai itališka pica. Aš visiškai pritariu panios Pilar Ajuzo požiūriui. Manau, kad kilmės apibrėžimas turėtų būti naudojamas savanoriškai. Kalbant apie tvarų žemės ūkio produktų gaminimą, tai yra labai svarbus principas, tuo turėtumėm vadovautis. Na ir galiausiai reikėtų užtikrinti produktų pateikimą į rinką. Na ir be abejo, reikėtų siekti ir užtikrinti tokių produktų kokybę. Ačiū. Kalšlytė. Ačiū, ponė Klas. Aš turiu tik labai trumpą komentarą. Aš sutinku su pranešėja, kad nereikėtų e, susilpninti tų kilmės nuorodų, E, paminint geografinę kilmę ar specifinės ypatybės e, e, vienoje ar kitoje, viename ar kitame regione. Tačiau tai gali sukelti rimtų vartotojams e, problemų. Pavyzdžiui, mano šalyje vartotojams nuolat kyla klausimas, iš kur maistas yra. Pavyzdžiui, jeigu perka pizzą, tai jiems turbūt mažiau rūpi, kur ta pizza pati buvo padaryta, negu tai, iš kur ta mėsa, kuri yra pizzoje, yra atėjusi. Ta jie nori sužinoti. Uh, E, vartotojai dažnai nori e, išvengti labai didelio prekių transportavimo. Dėl to jie e, žiūri, kad nebūtų atvežta iš labai toli vienas ar kitas produktas. Aštuntas e, punktas, aštunt, rekomendacija aštuntą norėčiau paminėti. Sakoma, kad egzistuoja tam tikras susikirtimas tarp geografinių nuorodų ir kilmės produktų. Aš nematau tokio produkto, tokio susikirtimo. Aš manau, kad reikėtų ir toliau e, laikyti savo pozicijos, ypač kai kalbėsime vėliau dėl stambaus maisto produktų paketo. Aš e, stebėjau, kaip kovo mėnesį Žemės ūkio e, komitetas svarstė tuos dokumentus. Iš manau, kad tai bus priemonė vartotojams geriau gauti informaciją ir aš manau, kad mes tos pozicijos turėtume laikytis. Turim ieškoti sprendimo, kuris nesukurtų konflikto tarp geografinės nuorodos ir kilmės nuorodos vienam ar kitam produktui. Danke, Frau Vorsitzende. Also ich schließe mich auch der Meinung unserer Berichterstatterin. Labai ačiū, aš pritariu pranešėjai. Man irgi atrodo visiškai prasminga išlaikyti dvi skirtingas sistemas, nes jos yra pasiteisinusios. Ypač kalbant apie smulkės ir vidutinės žemės ūkio įmonės, labai svarbu išlaikyti tas dvi skirtingas sistemas - kilmės nuorodas ir geografinės nuorodas. Aš nemanau, kad komisijos priemonių dėka pavyks pasiekti mūsų tikslą. O būtent vartotojui užtikrinti, kad jis iš tikrųjų perka produktą su kilmės nuoroda arba geografinė nuoroda, ar kad jis yra pasirinkęs už tai daugiau mokėti. Aš manau, kad nereikėtų sakyti, kad, tarkim, kažkokie kitokie produktai yra prastesni. Bet jeigu produktas yra pagamintas pagal kažkokią ypatingą receptūrą arba yra iš kažkokio ypatingo regiono, tai vartotojas gali būti pasirengęs už tai mokėti ir daugiau. Mes aptarinėjame ir Somer pranešimą šią temą. Aš manau, kad reikėtų daryti viską, kad nebūtų sukurta per daug prekinių ženklų ir etikečių, nes tada vartotojai bus tiesiog sunku susigaudyti. Man atrodo, kad kartais mažiau yra daugiau. Man atrodo, kad būtent toks požiūris būtų teisingas. Dėl ekologinių produktų ženklinimo. Galbūt iš tikrųjų čia reikėtų įvesti europinius standartus tam, kad pažabotumėm kai kurių įmonių savivalę ir kad užtikrintumėm didesnį teisinį iškumą vartotojui. Aš manau, kad mes irgi iš tikrųjų galime imtis įvairių veiksmų. Uh, Na ir aš tikiuosi, kad ES pateiks konstruktyvių pasiūlymų šioje srityje. Ačiū. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh... Ponas Delaga. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal sureaguosiu į tai, ką sakė ponas Šliuteris. Niderlandų vartotojas norėtų žinoti, iš kur atkeliavo sūris, kurias yra ant picos, nes sūris yra labai svarbi picos dalis. Bet aš manau, kad kai mes kalbame apie žemės ūkio produktų, nereikia sumaišinti skirtingų dalykų į vieną vietą. Reikia kalbėti apie pirminius produktus ir perdirbtus produktus. Ir štai čia labai svarbu užtikrinti, kad būtų bendras ES ženklas, bendras ES ženklinimas nes nebejotinai ES taikomi daug aukštesni standartai maisto produktams negu kai kuriuose kitose pasaulio valstybėse. Kilmės nuoroda labai svarbus dalykas ir aišku savanoriškumo elementas yra sveikintinas, bet ženklinant savanoriškai tas ženklinimas neturėtų tapti kliūtimi tarp valstybiniai prekybai. Kita vertus, dar nėra ekologinio, ES ekologinio produkto ženklo. Dar reikės palaukti. Ir aš noriu tik pasakyti tai, ką esu sakusi anksčiau. Europos Sąjungos ženklas, logotipas. Yra svarbus dalykas, bet labai įdomu, kad ketinama labai daug pinigų skirti patikrinimams vietose, tikrinant importuojamus produktus ir stengiantis įsiaiškinti, ar jie atitinka tiems aukštiems standartams, kaip kad teigiama. Esame kalbėję apie CO2 logotipą ir daugelį kitų dalykų, bet bet kuriuo atveju tokio ženklo apibrieštis pirmiausia turėtų būti sukurta, nes, sakysime, jungtinėje karalystėje Tesco prekybos centro savininkai jau sukūrė savo ženklą, Tesko ekologinio produkto ženklą ir jeigu mes nesuskupsime to padaryti ES lygiu, tai mūsų pastangos neapsivainikuos sėkme ir tas ženklas tikrai nebus vertingas. Bet apskritai turiu pasakyti, kad parengta nuomonė yra labai gera. Pirmininkė, ačiū. Prieš suteikdama žodį pranešiai dar norėčiau suteikti galimybę užduoti keletą klausimų. Kalbantysis neįsijungia mikrofono. Ponas Temopopulus. Aš norėjau pasakyti apie šią įdomų pranešimą štai ką. Mūsų prašo patvirtinti kokybišką žemės ūkio produktų politiką konkurencingos aplinkos sąlygomis. Reiškia, kad ir politinė prasme turi būti reglamentuojami šie dalykai. Kita vertus, mes bandome mažinti žemės ūkio veiklos apimtas ir mažinti žemės ūkėje dirbančiųjų skaičių, bet tie, kurie lieka dirbti žemės ūkė, nuolatos pageidauja, jog būtų patvirtinamos politinės priemonės, užtikrinančios ir apsaugančios jų pajamas. O vienintelis būdas iš tiesų pajamoms apsaugoti yra aukštos kokybės produkcija, kurią ūkininkai turi gaminti. Reikalinga peržiūrėti sistemą. Taip, reikalingi sertifikatai, reikalingi patikrinimai, nes galų gale tai būtina norint apsaugoti vartotoją. Kita vertus, tokiais tikrinimais turėtų būti surent, suinteresuoti ir tie ūkininkai, kurie dirba sąžiningai. Taip mes labai daug ką turime saugoti - vartotojų sveikatą, kraštovaizdį ir taip toliau ir taip toliau. Bet aš manau, kad reikalinga daugiau dėmesio kreipti į kolektyvinę gamybą. Ir reikalinga priimti, patvirtinti rimtą politiką kovai su generiškai modifikuotais organizmais. Nes tai, mano galva, yra ypač svarbu, norint užtikrinti žemės ūkio produktų kokybę. Jeigu mes visą apsaugą a, tvarkome tik vietos lygių, tai tokių vietos lygių mes turime apsaugo, užtikrinti apsaugą ne tik tai ūkininkų pajamų, bet taip pat ir aplinkos. Gali būti, kad tam tikri produktai yra gaminami, auginami ekologiniuose ūkiuose, kur nors atokiuose vietovėse, bet ar galime kalbėti apie ekologinę produkciją globalinio klimato atšilimo sąlygomis? Be to, jeigu labai daug CO2 išmetama į atmosferą, į aplinką, transportuojant tokius ekologinius produktus iš atokių vietovių, tai ar mes galime kalbėti apie teigiamą ekologinę žemdirbystę tokiu atveju. Aš manau, kad kolektyvinė gamyba, ekologinis sukininkavimas turi būti skatinami ir saugomos ūkininkavimo formos, bet kad tai galėtume padaryti, reikalinga, jog žmonės naudotųsi tam tikrą praktiką. Ir tą praktiką sudaro logotipai, patikrinimai ir kai kurie kiti aspektai, apie kuriuos jau buvo kalbėta. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Jeigu niekas daugiau nenori dabar pasisakyti, tai prieš suteikdama galimybę pasisakyti pranešėjai norėčiau užduoti klausimą. 12 pranešimo punkte yra kalbama apie gamybos integravimą. Ar jūs negalvojate, kad tokia formuluota ne visai yra aiški. Ką reiškia European Integrated Production, Europinė integruota gamyba? Ar jūs nebijote, kad gali būti netaip suprasta ši frazė? Nesgi egzistuoja geografinių nuorodų sistema, kilmės nuorodų sistema, ūkininkavimo metodai, kurie užtikrina tausojančią aplinką, tvarę aplinką. Ir dabar kyla klausimas, apie ką kalbama šiuo atveju, kai kalbame apie europinę integruotą gamybą. Ar tai yra gamyba, kurios atveju nenaudojami, pavyzdžiui, pesticidai? Pranešėjom. Ačiū. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė ir pradėsiu gal nuo paskutinio klausimo, ką reiškia integruota gamyba. Pagal bendrąją žemės ūkio politiką toje srityje yra integruotos gamybos reglamentas maisto produktų gamybos srityje. Aš galvoju, kad reikėtų gal būtent jį analizuoti. Nes tuo atveju kalbame apie papildomus kokybės standartus. Apskritai visi produktai, kurie gaminami Europos Sąjungoje, turi būti gaminami atsižvelgiant į naudojimus pesticidų kiekius. Bet ne tik tai svarbu. Yra keletas valstybių narių, kurios, e, sakykime, e, turi apsaugoti geografinės indikacijas, tradicinį, e, pagal tradicinę receptūrą pagamintus produktus, yra ekologinė žemdirbystė. Visa tai yra sudėtinės dalis. Iš esmės, ką aš noriu pasakyti, yra štai kas. Turi būti europinis logotipas, europinis ženklas, kurio būtų ženklinami produktai pagaminti smulkiuose ūkiuose mes turėtume turėti, pavyzdžiui, bendrą ES ekologinio produkto ženklą, kuris būtų naudojamas eksportuojant žemės ūkio produkciją. Yra įvairūsgi ženklai, bet jie kiekvienas tas ženklas reiškia, kad egzistuoja tam tikras standartas, o reikėtų daryti tik tai keletą skirtingų, stand, išskirti keletą skirtingų dalykų. Pirmiausia, tai yra, sakysime, kilmės nuoroda. Ką reiškia ta kilmės nuoroda? Tai reiškia, kad, sakykime, obolys ar, kaž, ar vynogės išaugintos tam tikrame regione. Jeigu yra geografinė nuoroda, tada jau kalbama kitų lygių. Ir tai yra informacija vartotojui, kurią jisai žino ir supranta. Aš manau, kad mes gal turėtume daugiau skirti produktų reklamai pastangų, bet nereikėtų visko painioti, nes dabar vartotojas jau yra įpratęs prie tam tikrų ženklų, geografinės nuorodos, tradicinės receptūros gaminių nuorodos ir taip toliau. Todėl visko suplakti vieną krūvą nereikia. Ačiū. Pirmininkė, pakeitimus dėl e, šiam pranešimui teikite iki iki 2010 sausio 22 dienos 12 valandos, kaip matote, pakankamai daug laiko. Jeremy klausimas bus varstomas rytoj, o šiandieną